visiems, ponios ir ponai. Dabar pereisime prie balsavimo motyvo, motyvų paaiškinimų. Pirmasis pranešimas dėl investicinių fondų. Ponas Kalinovskis, vienai minutiai prašau. Bardzo, panie przewodniczący. Alter... Ačiū pirmininkė. Alternatyvių investicijų fondai yra labai svarbus ES ekonomikai. Tokių fondų vadybininkai privalo laikytis tinkamų nuostatų ir taisyklių, kad galėtų teikti paslaugas ES. Finansinių rinkų priežiūra turi būti veiksminga kad tai ir kad taip viskas ir būtų, turime už, užpildyti visas įmanomas spragas e, reguliavimo sistemoje. Pateikti pasiūlymai užtikrins didesnį finansinio sektoriaus skaidrumą, o tai su, užtikrins didesnį Europos finansinių institucijų patikimumą ir stabilumą ir taip pat ir visos mūsų ekonomikos stabilumą. Ačiū, sako pirmininkas.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 Ačiū pirmininkė. Šiandienos balsavimas reiškia svarbę pažangą ES užtikrinant alternatyvių investicijų fondų reglamentavimą. Šios direktyvos dėka fondų valdytojai privalės gauti reikalingus leidimus ir paisyti griežtų elgesio taisyklių ES. Pirmą kartą šiam sektoriui patvirtinti standartai. Ir manau, kad mūsų primtame dokumente numatyti visi reikalingi žingsniai, kad sukurtume reikalingą vidaus rinką prekybai finansiniais produktais. Norėčiau pabrėžti kaip svarbu, kad Europos, parlam, kad Europos parlamentas suvokia, kaip svarbu užtikrinti standartus finansinėme sektorijoje ir laikytis etikos kodekso. Pastaroji finansinė ir ekonomikos krizė buvo sukelta dėl e, perteklinio spekuliavimo finansinėje rinkoje. Taigi, tikrai turėtumėme džiaugtis šios direktyvos e, patvirtinimu, nes jį užtikrins didesnę mūsų piliečio apsaugą. Aš balsavau už kompromisą ir noriu pasveikinti pona Gozės už, tai, kad, kiek, už tą visą didelį darbą, kurį jis nuveikė. Much, uh, the... Panas Kamal, ačiū pirmininkė. Komet pradėjome svarstyti prieš 18 mėnesių pirminį pasiūlymo projektą buvome šokiruoti, nes įrengint nebuvo konsultuojamasi su pramonės atstovais, jį patvirtinus būtų uždarytos e, rinkos ir e, investicinė graža pensijų fondams būtų buvusi žymiai mažesnė. Man didelį susirūpinimą kėlė tie pasiūlymai laimiai dėl gero bendradarbiavimo su šešieniais pranešėjais, gero komisijos ir pirmininkaujančios Belgijos darbo. Mes e, susitarėme dėl priimtino sprendimo, kuri leidžia išlaikyti veikslė, veiklės rinkas ir užtikrinti atitinkamą investicinę gražą, mes turime e, stebėti, kad esma savo veikla neužkirstų e, kelią Europoje veikti ne ES investiciniams fondams, tačiau šiaip galime pritarti šiam pasiūlymui. Dabar ponė Andrikinė žodis dėl Dievos Demėra pranešimo vienai minutį. Aš balsavau už šį labai svarbų dokumentą Ir dabar, kai Europos parlamento sprendimas dėl visų panaikinimo Taivano, e, Kinijos Respublikos Taivane piliečiams, keliaujantiems į ES valstybę Šengeno zonos narės, priimtas tokia didelė, tokia ženklė balsų dauguma, aš nuoširdžiai sveikinu Taivano žmonės. Uh, jie nuo dabar galės keliauti į ES valstybės be vizų be to nuo šiandien ir visų ES valstybių narių, įskaitant Kiprą, Bulgariją ir Rumuniją piliečiai, be visų galės keliauti į Taivaną. Taigi, manau, jog Taivanas ir jo žmonės nusipelno tokio sprendimo ir aš e, sveikinu ir džiaugiuosi šiuo Europos parlamento sprendimu. Ačiū. Andrė Kienė. Tiene la palabra por un minuto la señora Lunacek. Ačiū, pana pirmininkė. Aš taip pat e, frakcijos vardu noriu pasveikinti tą aplinkybę, kad Taivano piliečiai galės be vizų atvykti į ES. Tačiau visiškai aišku, E, ir kiek man žinoma, nei viena ES valstybių narių nėra diplomatiškai pripažinusi Taivano, nepaisant to džiaugiamės, kad jo piliečiai galės atvykti be vizų į e, ES. Tačiau kaip turėtume elgtis su Kosovu? Jauniausia Europos valstybė, 22 valstybės ES e, Kosovo pripažino, penkios neto tarpu E, bevizio režimo procedūros su šia šalimi ir atinkamas dialogas dar neprasidėjo. Tikiuosi, kad komisijos narė Malstrom tą artimiausių laikų padarys tam, kad e, jauniausios Europos valstybės piliečiai, taip pat kaip ir Taivano piliečiai, galėtų be vizų keliauti po Europą. Ačiū ponai, poniai Lunačiak. Dabar bus e, balsavimo motyvų paaiškinimai dėl ponios Van Brent pranešimo ir ponė Ek kalbės vieną minutę ponė Ek. Lena. Atsiprašau, pirmininkė, ponas Petringas išėjo iš salės, tačiau yra kitų blaškančių dėmesį kolegų. Švediškai kalbėsiu, ačiū. E, Europos e, atitinkama ekonomikos gyvenimo programa skirta energetikos ir ties projektams gali pradėti būti įgyvendinama. Dėl pasiektų susitarimų šis susitarimas leido naudoti švedijos kronašių projektų įgyvenimams, tai yra teigiamas žingsnis ir ekologinė projektų pusė taip pat bus stiprinama. Taip pat yra pasitelktas principas e, nepasiteisinusių projektų lėšos perkelti kitiems projektams, kurie yra labiau perspektyvus, kai kurios valstybės narės norėjo nesilaikyti anksčiau duotų pažadų, tuo tarpu mes darybose siekiame, kad būtų laikomasi su paprastintų taisyklių taikymo principo ir kad būtų mažiau dėmesio skirimo administravimo išlaidoms. Ačiū. Pone Ek. president of the european council herman van Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad e, panas Sanampoj e, vakar pasakė puikia kalba. Jis sakė, kad svarbu globalizuotame pasaulyje e, būti už. Yra sunku būti už ES ribų, pavyzdžiui, Norvegija augo kainos, Šveicarija augo kainos, tačiau jis pasakė taip pat ir kitą mintį, kad patriotizmas yra na, apsiribojęs savo šalimi. Tačiau čia jis suklydo kaip niekada, kadangi iš tikrųjų e, tikras patriotas gerbė visų šalių patriotizmą, visų valstybių piliečių patriotizmą. Ir e, jis galbūt turėtų įvertinti e, jungtinių pajėgų e, pastangas per pasiruosius du pasaulinius karus, kuriuos mes tik paminėjome atsilos minutę. E, būtent dėl jų patriotizmo e, Europa nebus vien tironijos, e, buvo atkurta nepriklausomybė ir galų gale tapo įmanoma įmanoma įkurti Europos Sąjungą. Viso to mes negalime pamiršti. Ačiū, ponia Han. Pername prie rezoliucijos dėl būsimąją SVF aukščios lygio sutikimo. Pone Andrikėne, minutė jums. Ačiū, ponia pirmininkė. Sveikinu mm, pirmininko, tai yra prezidento Barack Obamos ryštą sudalyvauti ES aukščiaus lygio sutikime ir aš balsavau už rezoliuciją ir daug svarbių dalykų jis reikia aptarti. Darbo tvarkė pilna kaip niekada ir abi partijos turi pasinaudoti galimybę pasiekti bendrų pozicijų tokiais klausimas kaip finansų reguliavimas, klimato kaita, e, prekybos išjų stiprinimas, kova su terorizmu. Ekonominis atsigavimas e, turėtų būti pirmoje darbo tvarkės vietoje. Mūsų ekonominė partnerystė yra pagrindinis e, ekonominio pasaulio klėstėjimo variklis. E, Draugė mūsų ekonomikos sudaro daugiau negu pusę pasaulio ekonomikos, todėl mes turime rasti bendrų strategijų tolesniems veiksmams, e, tam, kad užtikrintumėm sveiką atsigavimą iš krizės, įskaitant finansinių rinkų reguliavimą, stimuliavimo paketus ir strategijas, kurios leistų veiksmingai E, spręsti kitų stambiųjų pasaulinių žaidėjų valiutų manipuliavimą. Ačiū toliau, panas Klais. Excuseer, voorzitter. Atsiprašau, pirmininkė. Balsavau prieš šį pasiūlymą, kadangi Man, man pasirodė, kad mes e, nekoncentravome dėmesio į faktus. Jeigu pažvelgsime į emigraciją per pastarosius e, keliolika metų, tai iš tikrųjų tai atnešė labai sunkių ekonominių socialinių pasiekmių, o dabar e, sudarome sąlygas dar desnį emigracijai. E, ypatingai 110 paragrafas yra ciniškas, kadangi čia kalbam apie tai, jog reikėtų palaikyti legalią emigraciją. E, E, tarp valstybių ir priimančių valstybių. Ir tam, tokiam teiginiu, pirmiausia, reikėtų informacijos, nes dabar faktiškai mes kalbam tik apie vienšališką vyriausybės propagandą, kuri, sakytų, už visiškai žlugusią masinės imigracijos ir multikulturizmo politiką. Jeigu norime surinkti tinkamos e, informacijos apie emigracijos politiką, pirmiausia, reikėtų įvertinti visus už ir prieš, visus kaštus, sandus ir naudą, nes mes nenorime tiesiog matematinės migracijos. Ačiū, pana Klais, pana Skinė, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, na šiek tiek pasimetęs, nežinau, e, ką tai turi bendro su ES ir JAF aukščiausio sutikimo rezoliucija. Aš manau, kad kompromisas buvo visai neblogas, tačiau daugeliu šis rūmas atrodo, kad dokumentas yra per ilgas ir jisai ne visai E, sutelktas į tos dalykus, kuriuos mes norėtume pasakyti. E, kalbam apie techninės smulkmenas, apie ekonominės tarybos e, klausimus. Visą tai būtų galima sutrumpinti. O šį dokumentą galėtumėm panaudoti pirmiausiai tada, kai kalbėsime su JAV administracija ir su kolegomis kongrese. Aš manau, kad reikėtų aptarti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, nulinių tarifų sąlygos. E, E, kas prisidėtų prie priekybos skatinimo tarp JAF ir ES ir stip, sustiprintų mūsų konkurencingumą pasaulyje. Tai galėtų apimti žemės ūkio sektorių, tačiau prisidėtų prie bet kurių mūsų bendrų veiksmų. Ir galų galia parlamentas neturi laukti, kol administracijos nuspręs, ką mes turime daryti. Aš manau, kad parlamentas pats turėtų kurti savo darbo tvarkę. Uh, Ir balsuodamas, vis dėlto aš balsavau už, nes noriu padėti šiam darybam, tačiau aš balsuodamas taip pat suprantu, kad dokumentas tikrai nėra tobulas. Ir mes, kolegos, aš manau, turėtumėm dabar um, ateičiau pažvelgti į naują, naują sudėties kongresą, taip pat uh, speakerį beinę, ir uh, e, pasistengti uh, e, ateityje geriau tvarkyti mūsų santykius, uh, imtis iniciatyvos patiems. Ačiū, ponė Skineri, ponas Klais. Ačiū pirmininkė. Dėl posėdžio vedimo tvarkos. Aš padariau klaidą dėl pranešimų. Aš turėjau pasirašęs pareiškimą dėl JAF ir ES aukščiausios lygios susitikimo. Norėčiau galimybės tą tekstą perskaityti. Dėl ko, klausė pirmininkas, jūs norėjote pasisakyti? Ehm, Ačiū pirmininkė. Aš balsavau prieš 14 pranešimo punktą dėl ES ir JAF aukščiausio lygio susitikimo, nes ten pasakyta, kad reikia padvigubinti pastangas siekiant e, testinio Kipro klausimo sprendimo. Turkijos ir Kipro. Manau, kad tai yra gėdingas klausimas, nes problema tai besitėsinti neteisėta karinė e, Kipro dalies okupacija, kurią vykdo Turkija. Kodėl mes prašome kitų valstybių JAV kištis? JAV visiškai nieko neturi bendra su tuo klausimu. Junktinės valstijos nori skatinti ES mm, greičiau priimti Turkiją į ES. Kai kalbame apie Kipro e, federalinę konstituciją, viena iš būtinų sąlygų yra, kad Turkija atitrauktų savo pajėgas iš Kipro. Jeigu mes to nebegalėsime atvirai sakyti, pasakyti Europos parlamento pranešime, tai mes de facto pripažįstame Kipro šiaurinės dalies okupaciją ir paliekame atviras dalis tolesniems e, Turkijos pažydinėjimams. Ačiū, ponia Klais. Dabar kalbame apie keleivio į duomenų įrašų, ponė Andrikinė, vieną minutį. Ačiū pirmininkė, aš balsavau už šią rezoliuciją, nes mano nuomonė Europos parlamentas privalo parodyti, kad saugumo, kovos su terorizmu ir organizuotų tarptautinių nusikalstamamų klausimus jis žiūri rimtai ir kad mes rimtai vertiname santykius su tokiais partneriais kaip JAV, Kanada ir Australija. Po Lisabono sutarties įsigaliojimo Europos parlamentas turi teikti pritarimą susitarimams pasirašomams tarp ES ir trečiųjų valstybių dėl keleivių įrašų duomenų perdavimo. Ir tokios darybos vyksta, todėl turime išnaudoti mums suteiktas galės atsakingai. Atsižvelginti tai, kad parlamentas jau kartą priemė sprendimą, šių metų gegužės penktą dieną priemė sprendimą atidėti balsavimą dėl e, leidimo suteikimo e, susitarčiai su JAF ir Australija ir dabar sudarinėjimas, dabar jau nebegalioja sutarimas su Kanada, turime pasirūpinti, kad kuomet laikas atėjus laikui mes turėtume galimybę pritarti tokiems sprendimams, kad taip užtikrintume didesnį saugumą transatlantinėje erdvėje ir svetur unia innowacji to projekt europy. inovacijų sąjunga yra vienas svarbiausių ateities projektų. Poznanėje jau, Lenkijoje jau keletą e, metų rengiamos inovacijų, inovatoriškų sprendimų dienos. Tai yra iniciatyva regi, regiono mastu ir jeigu bus koordinuojamos pastangos įvairiais lygmenimis, mes tikrai pasieksime sėkmės. Būtent todėl aš balsavau už šią iniciatyvą ir manau, kad visi turime dalyvauti veiksmuose, kurių tikslas skatinti novatoriškus sprendimus, nes tai yra tikrai labai svarbus dalykas mūsų ateičiai. Toliau ESBO, ponia Andrikinė. Ačiū pirmininkė balsavau už šią labai svarbią rezoliuciją nes manau kad es vaidmuo europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje yra itin svarbus siekiant esbo užsibrėžtų tikslų. be to būtina pabrėžti kad europos sąjunga ir esbo nors yra labai skirtingos struktūros tačiau jos vadovaujasi tais pačiais principais ir vertybėmis tai yra pagarba žmogaus teisėms ir demokratijai pritariu rezoliucijos nuostatai raginančiai kazachstaną prieš aukščiausio lygio susitikimą imtis konkrečių žingsnių siekiant saugoti ir gerbti pagrindines esbo vertybes žmogaus teises teisinės valstybės saviraiškos laisvės principus. labai norėčiau kad visuomenės forumas kuris turėtų vykti tuo pačiu metu kaip esbo viršūnių susitikimas e, kad jam nebūtų e, daroma kliūčių ir kad jisai sėkmingai vyktų ir dar kartą noriu pabrėžti esbo turi vadovauti valstybės gerbiančios žmogaus teises ginančios žmogaus teises ir demokratines vertybes ir jos turėtų būti pavyzdžiu kitoms esbo narėms. ačiū. Ahora pasamos al informe del señor Mann sobre retos demográficos. Eh, Dabar Tomo man pranešimas dėl eh, demografinių problemų ir kartų solidarumo. Žodis suteikiamas vienai minutiai, ponė Rončiulė. Ačiū pirmininkė, balsavau už šią rezoliuciją, nes manau, kad joje yra pateikiami priimtini sprendimai, siekiant spręsti ateities demografijos problemas. Valstybės narės turėtų uh, skirti daugiau dėmesio jaunai kartai, nes ji yra raidos ir vystimosi variklis. Jaunai kartai būtina užtikrinti išsilavinimą, galimybės e, gauti darbą, taip pat reikia teikti paramą šeimoms. E, jeigu šeimas pamiršime, tai pamiršime labai svarbę visuomenės lastelę. Taip pat noriu kreipti dėmesį į skaičius, e, kurie yra skirti šeimos apsaugos ir paramos priemonėms. Mes privalome modernizuoti taip pat socialinės apsaugos, ypač pensijų sistemą. Dar Spinelį yra pasakęs, jeigu norime kurti Europą, turime dėti patys konkrečias pastangas, taip ir turime elgtis. Pono Kalinovskis teikiamas žodis. Pone pirmininkė, demografiniai pokyčiai Europos Sąjungoje per pastarosius dešimtmečius privertė atkreipti dėmesį į socialinės apsaugos, pensijų ir migracijos politikos klausimus. Tapo įprasta anksčiau išeiti į pensiją, dėl to sumažėjo profesinis aktyvumas asmenų grupės nuo 55 iki 64 metų amžiaus, tačiau visų amžiaus grupių didžiausias, tarp visų amžiaus grupių didžiausias nedarbas yra jaunimo tarpu, tarpe, todėl mes privalome dėti pastangas įvairias visuomenės amžiaus grupės įtraukti į darbo rinką bei e, galėtume geriau vykdyti imigracijos ir asimiliacijos politiką, kad kompensuotume trūkstamą darbo jėgos e, trūkstamą darbo jėgos dalį. Todėl balsavau už ponui Kačmarekui dabar suteikiamus žodžius. Pone pirmininkė, balsavau už e, Tomo mano pranešimą dėl demografijos problemų ir kartu solidarumo. Prašymas yra geras, pasklausimas yra labai svarbus, nes turime uh, Ypač e, atkreipti dėmesį į apribojimus susijusius su asmenų amžiumi, siekiant gauti tam tikras paslaugas arba būti primtiems į darbą. Tačiau privaloma užtikrinti ir solidarumą tarp kartų. Negalime leisti diskriminuoti vyresnio amžiaus žmonėm, žmonių. Jiems privalome užtikrinti visas teisės visais lygmenimis. ES didžiuojasi savo jaunimu, kuriam teikiamas prioritetas būsimajame biudžete, tai yra gerai, nes jaunimas yra ES ateitis, tačiau negalima pamiršti ir tų, kurie jau įnešė savo indėlį į ES kūrimą. Ačiū labai, ponai Kočmarikui, ponai Harkin. Vieną minutį žodis teikiamas. Pritariu pono mano pranešimui, manau, kad kartu solidarumas lygus solidarumui tarp valstybių narų. Norėčiau pabrėžti tai, kad iškai pritariu 24 pastraipai, kurioje kalbame apie E, galimybę žmonėms pasirinkti šeimo į pensiją amžių, tačiau taip pat užtikrinant ir galimybę tiems, kurie nori anksčiau išeiti į pensiją, gauti tinkamas pensinės išmokas. Taip pat noriu kreipti dėmesį 125 pastraipą, kurioje kalbama apie slaugimą šeimoje ir galimybę pasirinkti atitinkamus slaugos būdus bei gauti užmokesti už tokio pobūdžio veiklą, galimybę naudotis taip pat socialinės apsaugos schemomis bei pensijos schemomis. Taip pat pritariu jaunimo apsaugos ir garantijų iniciatyvoms tam, kad būtų užtikrinta per keturis mėnesius e, negavę darbo e, jaunimo atstovai e, turėtų tokią galimybę vėliau darbą gauti, taip pat jų atžvilgių turi būti gyvenimos įvairios užimtumo programos ir solidarumas apskritai yra vienas iš svarbiausių kartų tarpusavio santykių aspektas. Pone Morkūnai, išteikim žodžiu. Balsavau už šito mano E, dokumentą, kadangi jame atsispindi kartų e, sąveikų problemos. Paprastai kalbame apie ES e, demografinės problemas per jaunimo vaidmenį. Tuo tarpu šitame dokumente stengiamas apjungti visų kartų specifiką ir su tuo susijusias problemas sveikato, švietimo, darbo ir panašiose sektoriuose ieškant subalansuotų sprendimų toms problemams e, spręsti. Vyresnioji karta, jai turime būti dėkingi už jos indėlį į ES vystimąsi tiek ekonominį, kultūrinį. E, šiems žmonėms turi būti užtikrinta ori senatvė, bet dėl senėjančios Europos panašu, kad tai padaryti bus ganėtinai sunku. Todėl reikia sudaryti sąlygas ne tik tai šeimos politikos e, gerinimui, bet reikia ugdyti ir tokią jaunąją kartą, kuri gebėtų kurti pridėtinę vertę. Tai yra per švietimo sistemas e, neformalų į ūkdymą. Žinoma, e, būtina dėti pastangas dėl jaunų žmonių įtraukimo į darbo rinką. Tad dėkui už šį pranešimą. Gracias, señora Morkunaitė. Tiene la palabra por un minuto. El... Ačiū. Pone Morkūnaitai, ponas Hananas. Pone pirmininkė, demografai teigia, kad tam, kad išsilaikytų gyventojų grupė, grupė reikalingas 2,1 procentų e, gimimas. Tai yra tiek turi pagimdyti viena moteris. Tokiu, e, apie tokią tokiais bruožais pasižymė tik Turkijos ir Albanijos gyventojai. E, o Rusija, anot jungtinių tautų ataskaitos, turėtų prarasti, netekti per kitus 40 metų 100 milijonų gyventojų. Vokietijoje gyventojai turėtų sumažėti 20 milijonų. Tai nėra projekcijos e, svarstymai dėl to, kas būtų, jeigu mes nieko nedarytume. Tai bus. E, dėl to, taip vyksta dėl to, kad mažė gimstamumas. Kodėl taip yra? Na, negalima visko supaprastinti. E, situacija susijusi su pasikeitusiais e, darbos metodais, taip pat moterų vaidmens visuomenėje keitimusi. Tačiau vienas iš svarbių dalykų tai, kaip valstybė bando e, daryti spaudimą privačiam sektoriui ir perimti tas pareigas ir užduotis, kur, kur, kurias paprastai at, atlikdavo šeima, tai yra rūpyba vaikais ir suaugę, kaip įprasta, rūpindavosi atžalomis. O dabar demografinis demografinių tendencijų, atrodo, nebėra, nebeužtenka dirbančių žmonių, kurie uždirbtų pensijas e, pagyvenusiems žmonėms. Taigi aš nepritariu šiam reglamentui. Tiesa, Hanan, ahora, eh, el informe de la señora Carvalho. Ačiū. Toliau pernam prie ponios Kavalės pranešimo. Dėl mm, Kavalio pranešimo dėl mokslinio tyrimų bendrų programų gyvendinimo. Ponas Misaros. Ačiū, pirmininkė. Sveikinu komisijos pasiūlymą supaprastinti mokslinio tyrimų bendrasis programas, supaprastinus šias programas yra paprasčiau gauti, užsitikrinti finansavimą, paprasčiau administruoti šios projektus, mums reikalinga nauja, labiau prognozuojama sistema, kurioje būtų atsižvelgiama ne tik į mokslinius pasiekimus, tačiau būtų supaprastinami ir administraciniai procesai. Savaime suprantama įvairios finansavimo priemonės susijusios su tam tikra rizika, tačiau e, per nelik didelę kontrolę neleidžia atitinkamai įgyvendinti turimų priemonių. Mes privalome pasirūpinti tuo, kad mokslo įstaigos E, turėtų lengvesnę prieigą prie finansavimo, tą jau turėjome padaryti tvirtindami septintąją pagrindų programą. Dėl šios priešties balsavau už. Pono Kalinovskijus teikiamas žodis. Europos ekonomikos vystimosi pamatas yra investicijos į žmogiškoj kapitalą ir naujoves, e, kuris pasitelkus yra kūrimas naujas technologijos ir sprendimai tam, kad investuotume į naujoves, turime remtis mokslinio tyrimų rezultatais ir e, mūsų mokslinio tyrimų bendrusios pagrindų programos yra didžiausios pasaulyje. Europa atlikdama tokius mokslinius tyrimus turi galimybę pagerinti savo konkurencingumą pasaulyje, padidinti darbo vietų skaičių bei pagerinti visų Europos piliečių gyvenimo kokybę, siekiant išlaikyti pačius aukščiausius mokslinio tyrimų programų standartus pranešėjas e, siekia, kad būtų supaprastinamos biurokratinės administracinės procedūros, kad būtų galima lengviau gauti finansavimą mokslinio tyrimų programoms. Tai yra svarbu, todėl balsavau už. Ačiū panui Kalinovskui. Žodis teikiamas vienai minutiai panui Piriliu. Facilitare l'accesso al sistema. Pana pirmininkė, siekdami užtikrinti lengvesnį finansavimą e, mokslinio tyrimų pagrindų programoms, mes e, padidinsime Europos gamybos sektorių konkurencingumą. Manau, kad patvirtinami šį dokumentą mes e, žengėme nemažą žingsnį šio tikslo link, nes mokslinio tyrimų pagrindų programos yra, galima sakyti, tas valstybių narių ekonomikos struktūros e, skeletas. Šiuo metu įvairioms programos yra pakankamai sudėtinga užsitikrinti finansavimą, įmonėms yra sudėtinga gerinti savo gamybos standartus. Reikia spręsti šias problemas, atkreipti tai dėmesį, pranešėjas tą ir padarė. Balsavimas vyko labai tinkamu metu, nes šiuo metu vyksta tarpinis 7-osios mokslinio tyrimų pagrindų programos įvertinimas, rengiamasi 8-ai pagrindų programai. Dėkuoju pranešėjai už darbą. Ačiū, pana Pirėjo. Dabar vieną minutę kalbės pana Morkūnaitė. Ačiū, panas pirmininkė. Balsavau už dokumentą dėl bendrųjų mokslinių tyrimų programų supaprastinimo Europos Sąjungoje. Deja, reiktų pasakyti, kad pasigėdau platesnių diskusijų plenarinės sesijos metu, tačiau pats dokumentas savaime yra tikrai svarbus ir, ir sveikintinas jo prieimimas. Svarbu sukurti vienodas sąlygas dalyvauti mokslininkams iš visų ES šalių, numatyti vienodą atlygį už mokslinę veiklą, neskirstant mokslininkų pagal jų valstybės pragyvenimo lygį, nes mokslinė pažanga yra visos ES, o ne atskiros valstybės reikalas šiuo metu vyrauja nuostata kad naujųjų valstybių narių mokslininkų darbas yra mažiau vertinamas nei senųjų. tokia diskriminuojanti praktika yra neteisinga ir nepriimtina. Taip pat svarbu užtikrinti vienodas sąlygas visoms mokslo institucijoms, neskirstant jų pagal dydį ir finansinį pajėgumą. Tai ypatingai svarbu mokslinėms įstaigoms esančioms naujausiose ES šalise. Ne organizacijų dydis, o mokslo pažanga kuria vertę, todėl svarbu suteikti galimybės ne tik universitetams, bet ir nepelno siekiantiems mokslinėms institutams ir kitoms mokslo organizacijoms teikti paraiškas ir dalyvauti mokslinėse programuose. Todėl sveikinu visus mokslo žmonės ir kartu su palengvintais E, tyrimų mechanizmais mes judėsime į priekį. Ačiū. Gracias, señora Morcunaite. Pasamos ahora a la crisis del sector ganadero. Tiene la palabra por un minuto. Ačiū. Dabar persime prie kito pranešimo krizė skivininkystės sektorė. Harken. Aš palaikau šią rezoliuciją. Komis komisijos atstovai sakė, kad jie yra pasirengę imtis priemonių, intervencinių priemonių, jeigu reikės, tačiau mums reikia sukurti daugiau tikrumo gyvulinkysės sektoriaus darbuotojams, kadangi jie patiria įvairialybės spaudimą iš įvairiausių sektorių, iš įvairiausių pusių. Ir dėl to labai svarbu, e, kad komisija būtų raginama dabar e, iš karto nedelsiant e, liberalizuoti genetiškai modifikuotų pašarų įvežimą. Tam mes turime kontrolės priemonių, tam mes galime įgyventi iš karto. Uh, Taip pat be abejo reikėtų pažymėti, jog e, laikant SES reglamentų kaštai labai išauga ir dėl to sukūriamos neligio žudimo sąlygos. E, reikėtų taip pat pasakyti, kad vakar audito rūmai, e, pavyzdžiui, paskelbė pranešimą dėl cukraus sektorius ir viena iš jų rekomendacijų buvo ta, kad kainodara turėtų būti pastoviai prižiūrima komisijos ir komisija bei valstybės narys turėtų užtikrinti, kad konkurencijos įstatymai būtų deramai vykdomi šiame sektoriuje. E, tam, kad būtų įgyveninami e, keliami tikslai ir vartotojai gautų produktą e, pagristomis racionaliomis kainomis. Ta reikėtų padaryti ne tik cukrų sektoriuje, bet visur žemės ūkio produkcijos sektoriuje. Kągi, ačiū ponė Harkin. Pone Perilau. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už šitą rezoliucijos projektą. Uh, kadangi Europoje iš tikrųjų matome, jog neretai gyvulinkistės sektorius dėl vienos ar kitos priežasties patiria krizę. Ir e, kritęs, pavyzdžiui, kritsio oškienos paklausa. E, didžiuliu mastu vyksta importas iš trečių šalių. Taip pat yra netiesioginių veiksnių, kurie veikia gyvulinkystės sektorių. E, na ir galima Čia prisiminti, pavyzdžiui, sūrio bei pieno produktų gamybos sektoriuje. E, javų e, sektoriuje įsivyrausi spekulacijas, kurios taip pat įtakoja šį sektorių. BŽUP reforma 2013 metais E, iš tikrųjų turės e, stipriai atsižvelgti į visas šias problemas ir e, numatyti priemonės, kurios leistų apriboti kainų šokinėjimą visose susijusiuose su tuo sektoriuose. Taigi aš raginčiau komisiją, jog jinai operatyviau parengtų priemonės, kurios leistų mums uh, uh, imtis ACM įvairiose sektoriuose ir įveikti krizę. Ponas Kelis. Ačiū. Aš balsavau už šį pranešimą ir labai džiaugiuosi kai kuriais komisio, komisaro išsakytais pastebėjimais šį rytą. Visų pirma, audito rūmų ataskaitoje kritikuoja komisiją ir atskleista, kad e, buvo panaudota labai nedaug lėšų numatytų e, kompensacijoms ir mes dabar neužsitikriname e, reikalingų cukraus e, atsargų. Tas pats pasakytume ir apie žemės ūkį, ypač kalbant, pavyzdžiui, apie tai, kad ES pasiekė žuvis iš Vietnamo, kuri tikėtina yra užteršta, o kalbant apie gaulininkistės sektorių, padėtis yra ta pati. Trečiosios valstybės įvežančios prekes į ES gali daryti tai palankiomis sąlygomis, palankesnėmis sąlygomis nei ES dirbančios įmonės. ES, sprendžiant visus šios klausimus, svarbiausia yra užtikrinti, kad tie patys reglamentai, tie patys reikalavimai, ta pati kontrolės sistema būtų taikoma ir gaminiams pasiekiantiems mūsų iš, valst... iš trečiųjų valstybių, kaip ir tiems, kuriuos pagaminame ES viduje. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū, ponė Keli. Tuo baigėsi balsavimo motyvų paaiškinimas. Pro, posėdžio protokolas bus išdalintas prieš kitą posėdį ir jei niekas neprieštarauja,